Uh, dear colleagues, we have 50 explanation of votes. You know what this means. I will be going very... Turim 50 pa balsų paaiškinimų. Tad uh, aš tikrai uh, ribosiu jūsų pasisakymus vieną minutę ir jūs nutrauksiu. Turime nevėluoti. 2012 m. balsavimas dėl kalendoriaus. Ponas Batin. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paaiškinti savo balsavimus dėl 2012 kalendoriaus. Mes e, balsavome dėl nu-, nesąmonės, nes tai nesprendžia E, problemos dėl trijų parlamento būstinių e, Strasbūro, Briuselio ir Luksemburgo. Ir e, tai kainuoja apie 250 milijonų eurų per mėnesį. Aš siūlau konstruktyvų pasiūlymą. Užuot susi, susitikę 12 kartų Strasbūrė, mes galime daryti 12 sesijų Strasbūrė. E Ir tada mes čia per savaitę, pra, per mėnesį praleistume tik tai po vieną savaitę ir mes e, kitą laiką posėdžiautume Briuselėje ir mes labai daug laiko ir nepatogumo sutaupytume. Ačiū. Ponas Hanan, e, Šitas parlamentas e, dalyja savo būstinę kiekvieną mėnesį į dvi vietas ir mes išleidžiame šimtus milijonų svarų. Ir kalbame apie e, pasaulinę čilimą, tačiau mes tiek daug CO2 išmetame važinėdami čia pirmin ir atgal. Aš žinau, e, kad e, nu, kai kas argumentuoja, jog Strasbūras yra simbolinės svarbos ir taip toliau. Taip, ES yra tautų klubas ir norėtų iš tikrųjų ne viską koncentruoti Briuselėje. Tačiau mes tiesiog turėtume arba nuolat čia e, posėdžiauti, arba nuolat posėdžiauti Briuselėje. Ir taip mes sumažintume savo išlaidas. Uh, ir e, galėtume sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų. Ačiū. Ponas Golniš, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. E, nubalsuota buvo dauguma už, tačiau visgi manevruojame. E, sutartis numato 12 sesijų Strasbūrė per metus ir Kai kas e, sako, kad taip pat galima būtų tą pačią savaitę surenkti dvi skirtingas sesijas. Ir tai mes galėtume e, taip e, laikytis ir teisingumo teismo spren, preliminaraus sprendimo. Yra manevruojama įvairiai, norima, kad Strasbūras nebebūtų Europos parlamento būstinė. Aš nemanau, kad Briuselis turi būti ES Vašingtonu. Ir mes galėtume visas, visą Europos parlamento veiklą perkelti į Strasbūrą. Ačiū. Ponas Posult. Pone pirmininkė, šiandieną mm, mes vis dėlto galėjome pastebėti, kad e, Bruselio e, posėdžių sumažinome ir tai reiškia, kad galimybės ir, ir jėgos tarsi susilygino tarp Strasbūro ir Bruselio. Tačiau, ponius ir ponai, balsavimas, kad rūpjūčio ir spalio e, plenarinės sesijos būtų e, vykdomos vienu įpū vienos savaitės rėmose yra visiškai nepriimtinos, tai netitinka nustatytų taisyklių. Ir sąnaudų klausimas čia taip pat yra nepagristas. E, mes kalbame apie 70 milijonų eurų. Tos papildomos sąnaudos atsiranda ne dėl Strasbūro, dėl to, kad e, nusižengė neįžengiant e, sutarties nuostatoms nuolat, nuolat yra didinama biurokratija Briuselėje. Mums reikia to, išsaugoti demokratiškumo e, e, veidą Europoje. Dėkui. Ponas Verandės, Fernandės. Ponas Vandalin. To. Jis yra čia. Vienai minutiai. Ponas Jar, ačiū ponė pirmininkė, aš e, norėčiau pakalbėti šiuo klausimu, nes manau, kad Europos parlamentas ne visuomet yra, e, su juo elgiamas ne visada sažiningai. Aš manau, kad Europos parlamentas turi ieškoti taupimo kelių, tačiau vis tiek tai derinti ir su deram, deramu mūsų uždavinių vykdymu. Parlamento biudžetas e, E, yra tikrai neper, neperteklinis mūsų e, rūmų e, mūsų, e, e, mūsų narių skaičius yra, ne, yra, nėra pakankam per, per didelis, ta, tokias išvadas daro ir auditorumai ir mes nenusižengėme iš vis jokioms taisyklėms, kalbant apie mūsų biudžeto e, lėšų naudojimą. Ačiū. Periname prie kito pranešimo. Pone Mazonė, vienai minutėjai. Ačiū pirmininkė. Turkija, kaip žinote, yra strateginė ES partnerė ir tai ir yra labai svarbi valstybė Europos ekonominiams ir e, kitiems interesams yra svarbi kai kurių procesų dalyvė vykdomi 23 projektai, kurių tikslas priartinti Turkiją prie Europos Sąjungas, tačiau Turkijoje yra tam tikro politinio pasipriešinimo tam dėl kai kurių asociacijos sutarties aspektų, kalbant apie pagrindinės teisės, e, žodžio laisvę, religijų, la, religijos laisvę. Šiuose sitise Turkija nepasiekė konkrečios pažangos, nežiūrint šalies piliečių pastangų siekti tos pažangos. Ir todėl dėl ekonominių priežasčių mes negalime užmerkti akis prie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Todėl parlamentas turi kreiptis į tarybą ir komisiją ir paraginti tas institucijas ne, neignoruojant pozityvių rezultatų pasiektų Turkijos 2005 metų, vis dėlto nepamiršti, kad ši partnerystė gali ir pakengti stojimo proceso pas, paspartinimui. Wrong... Kalbėjote ilgiau nei vieną minutę ir jūs kalbėjote ne tą temą, nes Turkijos pranešimas bus po to. Jūs prašėte laiko pasisakymui dėl ką tik e, aptarto pranešimo. Dabar ponas Kalinovskis. Vieną minutį. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Obszary Vodne pok... Pone pirmininkė, e, mes kalbame apie, apie jūras ir vandeninius, tačiau pamirštame jų svarbą ekonominio vystimosi kontekste. Atlanto, regionas ir, Atlanto vandenino regionas yra ypač svarbus žvejybos politikai, nes beveik 50 procentų pasaulinių žuvies išteklių sužvejojame tame e, vandenyne. Turime kalbėti ir apie klimato kaitą, nes klimato kaita gali katastrofiškai paveikti pakrančio bendruomenių gyvenimą. Ir mums reikalinga tokia Atlanto e, regiono strategija, kuri užtikrintų aplinkos apsaugą ir tų ten gyvenančių, pakrantėje gyvenančių bendruomenių interesų apsaugą. Protus Kyrius Kalinovski, vieną lepto. Toliau, ka, Turkijos pranešimas, ponas Kalinovskis, vienai minutiai. Kalinovski, one minute on Turkey. Pone Kalinovski, žodis dėl Turkijos vienai minutiai. Panie przewodniczący, jakaś pomyłka, ja mam zabrać głos w polityce. Pone pirmininkė, buvo klaida, nes aš turėjau pasisakyti dėl pramonės politikos pritaikytos globalizacijos erai. Przepraszam, panie przewodniczący, pomyłka jakaś nastąpiła, ja mam zabrać głos e, w punkcie. Pirmininkė, iš tikrųjų vyko klaida, nes aš turėjau kalbėti apie globalizacijos erai pritaikytą pramonės politiką. Puiku jūs apie tai ir kalbėjote, jūs prašėte kalbėti, a, Turkijos klausimą tikriausiai nenorėsite kalbėti. Dabar žodžiu sutikiu ponui Mazonį vienai minutį. Mi scusi Presidente, ma adesso io faccio l'intervento. Aš kalbėsiu dėl Atlanto vandenino regiono strategijos. Galiu ar ne kalbėti šią temą? tikrai ne mano klaida, kad kalbėjo, dėl, kad kalbėjo kitų klausimų. Aš dabar, kaip suprantu, galiu kalbėti apie Atlanto strategiją, ar ne? Bet prieš tai jūs sakėte, pirmininkė, kalbėjote apie Turkiją. Na, apgailėstauju dėl šitos painiavos. Mes turėtume diskusijose remtis atitinkamomis taisyklėmis, kuriuose kalbama apie Atlanto vandenino regiono strategiją. Kolega prieš tai apie tai kalbėjom. Mes turime tam tikras nustatytas teisinės nuostatas, susijusios su aplinkos apsauga, turime bendras vertybės, bendrus nustatytus kriterijus ir tikslus, įgyv... E, e, pagal kuriuos turėtų savo nacionalinius planus e, parengti visos valstybės narės. Mes norime, kad ši strategija būtų aukštos kokybės. Aš manau, kad Atlanto vandenino regiono strategija turėtų būti grindžiama tarybos priimtom E, priimtomis gairėmis, e, e, kurios buvo priimtos birželio 14 dieną. Tačiau dėja į tai neatsižvelgiama ir daroma naujų pasiūlymų, jos teikia komisija ir dabar staiga sakoma, kad tai yra strategija skirta apskritai šiam regionui, kuri yra daugiau bendro pobūdžio ir nėra skirta, nė, nėra skirta jūrų, netiek, skiriama netiek, daug, net, netiek labai jūros klausimams. Aš manau, kad mums reikėtų būtent nukreipti savo dėmesį į jūros aspektą šioje strategijoje. Dėkoju. Turkijos pažanga. Svitlevska. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Su didžiuliu pasitenkinimu fiksavau balsavimo dėl Turkijos pranešimo rezultatus ir visi bandymai pris... prieš Turkiją e, nepasiteisino ir Turkija iš tikrųjų e, siekia demokratiškos pažangos ir nusipelno, kad tos pasangos būtų pripažintos. ES turėtų palaikyti Turkijos, Turkijoje vykstančių reformų proceso. Yra sudėtingesnių klausimų - konstitucijos reforma, moterų ir etninių mažumų apsauga. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į papildomo protokolo prie asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir Turkijos e, pat, ratifikavimą. Pone Sarakijanė, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Balsavau už Turkijos pranešimą, nes konstitucijos reformos e, spalio 12-ąją e, iš Turkijos buvo pasveikintos. Ir be abejo, Turkija turi dar smarkiai pasistumėti į priekį. Žinome, kad pas juos buvo suimti keli žurnalistai. Turkija labai svarbi prekybos partnerė Europos Sąjungai, o e, Europos Sąjunga Turkijai jai yra didžiausia prekybos partnerė. Ir e, labai svarbu, kad būtų išlaikyti geri prekybos ryšiai tarp Europos Sąjungos ir Turkijos. Taip pat jūrų keliai, e, kurie sieja abi šalis. Taip pat labai svarbu, kad tarp dviejų pusių būtų geležinkelio linijos ir e, kad e, nebūtų e, trikdomas eismas sunkvežimiais. Ačiū. Ponas Bielan, ačiū. Pirmininkė, Turkija yra svarbi ES kaiminė, tačiau 2010 pažangos ataskaita mums pristatyta konstatuoja, kad šalyje vyksta svarbus pokyčiai. Ypač įspūdį daro tai, kad e, konstitucijos pakeitimai demokratizuojančios, demokratizuojančios Turkijos gyvenimą taip pat buvo įdėktos, tačiau gyv, praktinėme gyvenime viskas vyksta šiek tiek kitaip. Svarbu, kad būtų išspręstos problemos, turkišės problemos su kaimynais, ypač su Kipru remiantis piliečių laisvės, kalbant apie piliečių laisvės ir e, religijų, iš, re, laisvės išpažinti religiją, aš tikiuosi, kad pranešime bus fiksuota tos valstybės pažanga ir kad bus pripažinta, kad Turkija ne tik persitvarko ne tik ekonomikos srityje, bet ir kitose svarbiose srityse, taip pat ir žmogaus teisų ir laisvių srityje. Esu tikras, kad kalbėjęs asmo buvo ponas Grisžyb, ne ponas Biland. Taip, tai tada ponu Biland sutiksiu žodį. Bėlui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu uh, parlamentinės delegacijos ryšiams su Turkija narys ir aš lankiausi toje valstybėje. Manau, kad to šalies santykis su es yra labai svarbus. Norėčiau ypač akcentuoti, kad reikia išspręsti religijų laisvės, moterų teisų problemas, teismų sistemos problemas toje šalyje. Taip pat reikia užtikrinti civilių ir kariškių bendradarbiavimą Turkijoje. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnės e, žiniasklaidos laisvės e, teisę piliečiams, susirinkimų teisę piliečiams. Ypač neramina smurto protrukiai, e, šau, būtinis smurtas. Ir me, Turkijos ir Armenijos sienos atverimas nusipelno ypatingo uh, šis klausimas susipanko ypatingo dėmesio, kaip ir Turkijos bei Kipro klausimai. Nelipto. Ponas Piper. Piper. Minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš susilaikiau balsuojant dėl šio pranešimo, ne dėl to, kad ne, nepritariu pačiai situacijos analizai, Tačiau kritika dėl e, žmogaus teisinių sužengimų ir e, pažeidinį žmogaus teisų ir spaudos laisvės e, pažeidinėjimų yra tikrai ryški, aiški ir primtina. Tačiau aš manau, kad ES turi iš Turkijos reikalauti daug daugiau, jeigu Turkija nenorės imtis esminių reformų, tuomet mes negalėsime ir neturėtume dėrėti su Turkija dėl Turkijos stojimo Europos Sąjungą. Dėkuoju arvoisa puhemies on aivan totta että turkissa on tapahtunut. iš tiesų turkija per pastaruosius metus pasiekė pažangos tačiau jeigu vertinsime tą pažangą e, remdamiesi kopenhagos kriterijais kurių pagrindu stojama į e es Turkija dar stipriai atsilieka. Galima netgi sakyti, kad mūsų gyvenimo laikotarpiu, mano galva, Turkija neįstos į Europos Sąjungą, nes ji tikrai yra labai toli dar nuo pagrindinių žmogaus teisų principo užtikrinimo, moterų teisų ir vaikų teisų užtikrinimo. Tai yra pagrindinės ES vertybės. Pone pirmininkė, labai svarbu pažymėti ir padėti Kipre. Jei Turkija okupuoja pusę salos, pusę ES valstybės narės. Mes turime būti griežtesni. Negalime sutikti su Turkijos dvigubos darbo tvarkės sistema, kurią Turkija bando taikyti. Ir turime labai aiškiai Turkijai pasakyti, kad ES neatsitrauks šiuo klausimu. Uh, e Hananas, ponė pirmininkė, kažkada ES požiūris į Turkiją bus priskirtas kartos klaidai. Mes, galim, mes galėjome iš karto pasakyti, kad e, įstoti nepavyks, ieškokime kitokių sprendimų. Nežiūrinti tai, mes to pažado neatsiemėme, nors tas pažadas yra netikras ir to pažado mes nesirengėme tesėti buvo padaryta daugybė nuolaidų dėl įvairiausių klausimų, ypač dėl Kipro, nors buvo siūlomas Kipro klausimo sprendimo planas, jis buvo atmestas. Mes kalbėjome apie armėnų genocido klausimas, daugybė es teisės aiktų perkeltų, tai, tai nieko nedavė. Ir mes rizikuojame, kad prie mūsų pa, pa, mūsų pasienyje atsiras m, atsitolinusi ir prieš vakarus nusiteikusi e, valstybė. Tačiau ta valstybė nusipelno geresnio likimo. Ponas Pusaltas vienai minutiai. Pone pirmininkė, Nors pritariu kolegos Piper abejonėms, aš balsavau už ataskaitą, kadangi mes ir vėl pareiškėme dar pranešimo pradžioje, kad dėrybos su Turkija yra atviras ir ilgas procesas su neiškia pabaiga. Mes atmetėme žaliųjų pasiūlymą, e, nustatyti uh, Turkijos galimybę į uh, e, aiškę, į, į Um, vienareikšmišką narystę. Aš manyčiau, kad dabar turėtume eiti dar, žengti dar vieną žingsnį ir pasakyti turkams labai aiškiai, kad negali būti, e, e, Turkija negali tikėtis narystės Europos Sąjungoje, jeigu neįgyvendins visų reikiamų reformą. Turkija kaip E, jeigu jinai bus ES narė, tuomet Europos politinė integracija yra neįmanoma. Kalbant apie pažangą, Turkijos naudai būtų. E, bu, Turkija turėtų būti suinteresuota ir jai būtų naudinga likti artimiausia sąjungininkė su ES. Jotkalnijos pranešimas, ponas Zemka, vienai minutį. Bardzo chciałem podziękować, panie przewodniczący. Panie pirmininkai, norėčiau padėkoti Jums. Ir e, norėčiau pratesti diskusiją, kuri vyko plenarnių posėdžių salėje dėl, dėl Jotkalnyjos prisijungimo ir tų diskusijų metu aš uždaviau tarybai ir komisijai klausimą dėl to, kaip planuojama, koks yra numatomas e, veiksmų kalendorius šio, šiuo klausimu ir kada Jotkalnyje taps e, tikrąją kandidate. Aš nesulaukiu atsakymo į savo klausimą. Aš balsavau už šią rezoliuciją dėl svarbių priežasčių, nes visų pirma, tai yra rezoliucija svarbi Kroatijai ir kitas, kit, kitas dalykas svarbus. Tai toje rezoliucijoje yra orientacinės gairės kitoms Balkanų valstybėms. Ir dar dėl vienos priežasties, nes tai yra rezoliu, svarbi rezoliucija, kuri e, atspindi patrauklės Europos vertybės. Ponas Posaltas. Pone pirmininkė, plėtros politikoje mums reikėtų tam tikros politinio pagrindo ir dėl to, kaip planuota iki birželio, reikėtų pabaigti e, darybą su, Kroat, su Kroatija ir uh, po to rudenį įtraukti į prieimimo ES procesą. Mes norime kitais metais arba vėliausiai dar kitais metais Kroatiją matyti ES narė. Tačiau kaip bus toliau? Mums reikia ir toliau integruoti Pietų Europą, tai Makedoniją ir Juotkalnyje tai būtų signalas ir kitu, kitoms regiono valstybėms. Tai yra, kad jeigu jos įgyvendins visus mūsų nustatytus kriterijus, jos turės galimybę įstoti ES. Priešingai nei Turkija, šios šalis yra tikrai europietiškos, turinčios europietišką perspektyvą. E, e, atkalnyje yra nedidelė šalis, turinti giles, europietiškas tai, tradicijas ir aš jau dabar džiaugiuosi busimosiomis dėrybomis su juo atkalnyje dėl narystės. Stella, Jeroka pranešimas, ponas Mastela. Ačiū pirmininkė. Mes dar daug ką turime nuveikti, kovodami su diskriminacija Europoje. Aš sutinku su mūsų e, pranešėju, kuris sakė, kuris sakė kad diskriminacija etniniu pagrindu turi būti pašalinta. E, taip pat Visgi e, Romai dar yra ekonomiškai ir socialiai atskirti ir tokia situacija liks dar kelis metus. Yra labai svarbių veiksnių, kaip švietimas ar geografiniai veiksniai. O kai asmo negauna išsilavinimo, jam sunku integruotis į darbo rinką. Mes turime galvoti apie e, Romų didžiulį skaičių, dirbant, e, dirbant, jie dirba labai prastomis darbo sąlygomis. Mes turime išspręsti šias problemas, nes tai yra Europoje vienos iš didžiausių žmogaus teisų problemų. Ačiū. Ponas rodė. Visuomet labai jaudina tokios diskusijos parlamente. Kai kurie e, nariai mano, kad mes neturėtume kištis, ES neturėtų kištis, kiti sako, kad būtina tą daryti. Čia mes kalbame juk ne, ne tiek apie finansus, kiek apie moralinius įsipareigojimus. Mums reikia spręsti Romų problemą. Labai svarbu buvo patvirtinti šį pranešimą, kadangi pagaliau priėmėme sprendimą išanalizuoti padėtį ir išsiaiškinti, kokiu rezultatu likščioliniai mūsų veiksmai e, mums davė. Mums reikia išsiaiškinti, kokie integracijos projektai buvo perspektyvus prieš kuriant naują strategiją ir vėl naudojant naujus e, finansinius išteklius. Dėl to mūsų frakcija pasisakė už šį pranešimą, kadangi jis eina tinkamą linkmę. Dėkuoju. Sí, grazie. Presidente, con l'approvazione. Nasekolina, vieną minutę, ačiū, ponė pirmininkė. Kai patvirtinome Europos parlamento iniciatyvą, mes žengėme svarbų žingsnį, siekdami tikro Romų bendruomenės įtraukimo į tas bendruomenės, kur, kur tie žmonės gyvena. Taip bandome spręsti, keisti tų žmonių padėtį, užtikrinti sveikatos apsaugą, švietimą Taip pat siekiama daugiau koordinuoti pastangas, kurias deda vietos valdžia šiuo klausimu. Noriu uh, pastebėti, kad tik, tekste kalbama apie patikrinimą, kontrolę, kurios tikslas užtikrinti, kad skirtas finansavimas pas, padeda pasiekti tikslų, kuriems pinigai yra skiriami ir kad valstybės narės ir užtikrintų tokių lėšų skirimą. Manau, kad galėtumėme padaryti daugiau pripažindami tų žmonių, tų piliečių teisės ir pareigas. Tenka atsakomybė ir Romų bendruomeniai pasistengti, kad jų įtrauktis būtų praktiškas dalykas. Ponas Vidansė. Mes visi sutinkame, kad mums reikalinga ES strategija dėl rūmų įtraukties. Mes Tačiau visgi negalime turėti teisų be įpareigojimų, be pareigų. Kokiomis baisiomis sąlygomis gyvena Romai? Žinome, kad jie ir ne, mokyklos nelabai lanko ir dažnai yra atsisakoma juos e, integruoti ir dėl to e, yra daug nusikalstamumo bei prostitucijos tarp jų. Šitos problemos Romų bendruomenėje yra esminės ir e, mes bandome už tai kaltinti tik tais institucijas, tačiau niekada nekalbame apie žmonės, kurie visą tai įgyvendina. Ir 2004 m. 38 direktyva nori peržiūrėti galimas e, priežastis dėl, e, grėsmiai, e, dėl grėsmės viešai tvarkai. Ačiū. Ačiū. Jaroka pranešimas yra labai svarbus šiuo momentu. Daugia su komisijos komunikatu tai yra tam tikras paketas ir pagrindas tolesniems žingsniams e, įgyvendinant e, Romų e, platformą. Mums reikėtų nustatyti nu, e, kriterijus, kurie būtų privalomi, kai kalbame apie e, Romų gyvenimo E, būties pagerinimą. Aš manau, kad labai svarbu ištikrinti ir pagrindinį e, mokymą e, Romų bendruomenėje. Prancūzija ėmėsi tam tikrų žingsnių, mes žinome iš kur Romai atkeliavę, tai Bulgarija ir kitos šalis, ir mums reikėtų stengtis įgyvendinti veiksmingas Romų integracijos priemonės. Yra aišku, kad e, turime nustatyti ir Romams nu, e, prievalės, kurių jie turi laikytis. Dėkui. Ponas, ponė Kročeta, vieną minutę. Ne? Nėra. Ponas Arlakis, vieną minutę. Thank you, Mr. President. Mano frakcija palaiko šį pranešimą, nes jis eina tinkama kryptimi. Jame raginame patvirtinti Europos e, Romų įtraukties strategiją ir kelio gairių planą. Šiame pranešime pripažįstami ir, ap, ir aptarti e, įvairialypiai Romų bendruomenės situacijos aspektai ES. Tuo pat metu raginama įvesti minimalius saistančius standartus ES lygmenių, kad prasidėtų reali integracijos politika. ES strategijoje kalbama apie Romų tautybės žmonių įvairių teisių pažydinėjimą ir diskriminaciją jų atžvilgių. Taip pat siūloma užtikrintiems galimybę pasiduoti mikrokreditais. Mano frakcija ypač džiaugiasi tuo, kad akcentuojamas romų tautybės e, vaikų švietimas, taip pat segregacinių klasių sudarinėjimo atsisakymas, taip pat e, e, raginimai užsikrinti, kad būtų daugiau romų tautybės mokytojų. Bet to. Pone Komai, Komai, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ši iniciatyva labai svarbi. Sakoma, kaip svarbu turėti tokią ES strategiją dėl Romų įtraukties. Mes turime kovoti e, su diskriminacija prieš Romų bendruomenės Europoje. Europos Sąjunga e, siekia naujo ekonominio mechanizmo ir E, negalės išspręsti šios problemos, nenumatydamas sąstančių teisės aktų. Labai svarbu, kad Romų darbo grupė toliau egzistuotų ir kurtų mechanizmus, kuriuos galima būtų panaudoti įvertinant vidaus rinką. Europa turi daryti viską, ką gali, norint užtikrinti, kad jos piliečiai, ypač pažeidžiamieji, galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis susijusiomis su žmogaus orumu. E, Ir netgi jeigu mums reikia e, kreiptis į Romų bendruomenę, mes galime prašyti e, jų, kad jie taip pat parodytų, jog laikosi Europos standartų. Ačiū. Ponas Antinoro. Ačiū pirmininkė. Šiandieną balsuodami žengėme dar vieną žingsnį į priekį spręsdami, ryštingai spręsdami šitą problemą. Tačiau galbūt tai nėra pati geriausia rezoliucija, dėl kurios galėjome nubalsuoti dirbti. Buvo pateikta 300 pakeitimų ir visi buvo priimti. Ir manau, jie šiek tiek praskėdė pačią strategiją ir jos tikslus e, komisija turinti savo nuolatinę darbo grupę turi užtikrinti, kad turėtume patikimus statistinius duomenis, kad valstybės narės skirtų aukšto lygio pareigūnus, kurie būtų kontaktiniai asmenys atsakingi už strategijos veiksmingumą. Mes galėjome padaryti daugiau, jeigu būtume netokie dviveidžiai. Pranešime mes paminėjome Romų bendruomenės pareigas, kurių jie turi laikytis savo gyvenamose, ša, gyvenamose šalyse. Ir tikiuosi, kad e, ir valstybėse narėse bus tai atsižvelgta. Ačiū. Bini, Andželili, Nebenorime žiūrėti, kaip vaikai, vaikam draudžiama eiti į mokyklą, jie turi elgetauti gatvėse. Tokie yra ponios Jaroka pranešimo tikslai. Politinės, e, politinė atsakomybė yra labai svarbi, tačiau mes tikimės iš komisijos ir principinių paaiškinimų balandžio mėnesį, kad galėtume prisijimti atsakomybę ir gal, galėtume koordinuoti valstybių narių priemonės Romų politikos, e, Romų atžvilgių. Mums yra svarbu, kiek įmanoma veiksmingiau panaudoti Romams skirtas lėšas, įskaitant ir bendrijos form, fondus, ir įtraukti vietos bendruomenės į e, šią strategiją, kadangi būtent jos puikiai žino, kokia yra reali padėtis. Labai svarbi, svarbus yra įvairūs šios strategijos elementai, tai yra aprūpinimas būstų, švietimas ir panašus dalykai. Ir mums reikia iš, išsaugoti veiksmų nuoseklumą ir reikia e, stengtis, kad visų mūsų įsipareigojimų būtų laikomas ir tą spragą turėtume užpildyti šią strategiją. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šį pranešimą ir labai džiaugiuosi kad poniai Jaroka pavyko suderinti skirtingas pozicijas ir nustatyti prioritetinius strategijos tikslus, pavyzdžiui, prevencija, įvairios garantijos, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros e, užtikrinimas, švietimo garantijos, būst, aprūpinimas būstų. Šios, šią strategiją yra siekiama realiai integruoti Romos į visuomenę. Aš manau, kad vietos institucijų vaidmuo čia yra labai svarbus, ypač kai kalbame apie kontrolę, e, tai yra bendrijos lėšų panaudojimo kontrolę. Tačiau kai ko šiame pranešime trūksta. E, Pavyzdžiui, priemonės, kurie galėtume išsiaiškinti, ar Romai iš tiesų yra pajėgus integruotis ir ar nori integruotis. Tai turėtų būti siejama ir su atitinkamų valstybių išduodamais leidimais gyventi ir panašiais kitais instrumentais ir programomis, kurios negali būti tęsiamos iki begalybės, be, be jokių rezultatų. Dėkoju. Mietinnölle, mutta haluan tarkentaa vielä kantaani. Romani kysymys on paradoksaalinen Euroopalle monessa mielessä. Ačiū, panė pirmininkė. Šis klausimas buvo labai svarbus. Ir dabar mums kyla didžiulis iššūkis ES. Čia matote, kai kurie idealai, idealai yra susiję su pamatinėmis laisvėmis ir teisėmis. Ir čia mes kalbame apie asmenų teisę laisvai judėti. Tai yra iš esmės jų tradicija, tai yra Romų tradicija laisvai judėti įvairiose valstybėse. Ir labai svarbu, kad Romai iš esmės gautų gerą išsilavinimą. Todėl labai svarbu, kad būtų atkreiptas didesnis dėmesys į Romų švietimą. Tam reikia finansinių priemonių ir tam reikia ir teisėkuros priemonių. Ir Visos ES valstybės narės prisima didžiulę atsakomybę už e, Romų klausimo sprendimą. E, ďakujem, pán predsedajúci, e, vážené dámy a páni. Hovor... Ačiū, ponė pirmininkė, gerimas ponės ir ponai. Mes kalbame apie Romų integracijos klausimą, nes Romai gyvena įvairiose valstybėse narėse, jie gyvena tiek rytuose, tiek vakaruose. Ir reikia konstatuoti, kad e, labai įdomu, bet e, vakarų valstybėse jau ilgesnį laiką dėl tam tikrų demokratinių pokyčių buvo sudaromos vis geresnės sąlygos Romams. O e, kaiminėse valstybėse, pavyzdžiui, Vengrijoje, kyla įvairios problemams. Jos yra panašios į tas vakarų valstybėse kylančias problemas Romams, tačiau jos sprendžiamos yra blogiau. Todėl aš manau, kad reikia šią integraciją skatinti, kad e, Romai pasiektų geresnių rezultatų darbo rinkoje. Mes turime atkreipti dėmesį į specifiką šios etinės grupės. Būtent, kad būtų suteiktas, e, suteiktas geresnės galimybės Romams pasinaudoti sveikatos apsaugą, švietimu. Ir čia reikia dar dirbti. Pane Takla. Jums vieną minutę. Tame. Ačiū pirmininkė. E, šis pranešimas yra labai svarbus ir aš manau, kad visi šiame parlamente supranta, jog jau atėjo laikas pradėti darbą Europos lygmenyje, sprendžiant šį klausimą. Visi turi turėti tokias pačias teisės, o kalbant apie Romus dabar to nėra. Tačiau neužtenka tik parengti gerą pranešimą, reikia imtis veiksmų. Todėl klausimas, į kurį turime atsakyti, yra kaip eiti į priekį užtikrinant, kad šis pranešimas nebūtų tik dar vienas geros valios paskelbimas. Mes turime užtikrinti, kad Romų situacija iš esmės pagerėtų Europos teritorijoje. Reikės ir toliau sekti, kaip šis pranešimas rutuliosis ir kas, kas iš jo išplauks. Taip pat reikia pasižiūrėti, pagalvoti, kaip paversti veiksmais šį pranešimą. Langė pranešimas yra paskutinis. Pirmiausia, ponas Mastela, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pastarojo meto e, ekonominė krizė paveikusi Europos pramonė labai buvo svarbi Europos ekonomikai. Mes kalbame apie tai, kad rinkos turi reguliuoti pačią save. Ir į tai sureagavome priimdami atskiras priemonės, tačiau jos nėra koordinuojamas tarp valstybių narių. Pirmą kartą 2020 strategijoje pripažįstamas naujas požiūris e, ir įvairios svarbios iniciatyvos. Taip pat jau atėjo laikas, kad ES pasinaudotų bendromis iniciatyvomis, e, kurios remtųsi kokybę. Dabar reikia galvoti apie ateitį, reikia užtikrinti, kad gerbtume vidaus rinkos vertybės E, užtikrintume makroekonominę įvairiausių strategijų derinimą, koordinavimą, pavyzdžiui, harmonizuojant įmonių mokesčius. Pone Masonį vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Tai yra pranešimas, kuriame kalbama apie klausimus, kurie mums labai aktualūs. Ekonominė ir finansų krizė juk labai smarkiai paveikia mūsų pramonę. Ir manau, kad e, atsakingas požiūris šiame pranešime yra labai teigiamas dalykas. Čia apjungiami įvairiausi kintamieji, kurių mums reikia, kad pasiektume ekonomikos atsigavimą. Čia kalbama apie tai, koks svarbus mūsų pramoniai ir verslui yra, kokie svarbus yra tyrimai mūsų pramoniai. Taip pat reikia stimuliuoti šį sektorių. Ir norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kad jisai sugebėjo susidoroti su 500 pakeitimų, viską gražiai parengti ir dabar mes turime tam tikrus rėmus, su kuriame apjungiamos įvairios politikos, kalbame apie atskirus sektorius konkrečiai ir taip pat siūlome įvairiausi stebėsenos modeliai. Europos patentai yra dar vienas klausimas, prieš kuriuos aš, e, prieš kuriuos aš pasisakau, tačiau man atrodo iš esmės šis pranešimas yra teigiamas. Dabar ponia Komi vieną minutę. Jos nėra. Panas Andėniots. Ačiū pirmininkė. Pranešime kalbama apie e, daugelį pozityvių e, klausimų, kalbama apie reikalavimus pateiktus įvairių nacionalinių pramonės asociacijų, pritariu bendram požiūriui, tačiau kai kurie dalykai neįspręsti. Pavyzdžiui, naujos teisėkuros priemonės skirtos energetikai, išteklių taupimui, sustiprintas bendradarbiavimas dėl patentų būtų kitas klausimas. Mums reikėtų nagrinėti Europos disciplinos klausimą, kalbant apie kilmės ženklus. Tai sustiprintų konkurencingumą Europoje. Balsavau už langės pranešimą, nes manau, kad patvirtinti įvertinus pranešimą visos institucijos galės įgyvendyti ambicingą programą, kuri buvo parengta ir tai atsispindės atitinkamose politikos kryptise. Ponas Karinovskis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pramonė vystosi labai sparčiai visame pasaulyje ir kad uh, neatsiliktumėm nuo Kinijos arba Indijos, turėtumėm dėkti esminius pakeitimus. Europa turi pasauliu pasiūlyti kai ką kito, o ne tik tai teršti pasaulį cheminėmis medžiagomis. Turėtumėm investuoti į mediciną, į farmakologiją, į inovacijas, į žemės ūkį. Ir čia nekalbu apie didžiulius uh, ūkius, stambius uh, žemės ūkius uh, ūkio vienetus. Aš e, kalbu apie paprastas e, priemonės. Turime investuoti, pavyzdžiui, atsinaujinančius energijos šaltinius, inovacijos, novatoriškai sprendimai yra reikalingi, nes Europa senėja. Mes Nikolašik vieną minutę. Pramonės politika yra ekonominės politikos dalis. Todėl ji turėtų būti reglamentuojama tvariai. Europos pramonė yra didžiulės konkurencijos erdvė. Todėl mes turime visi tokią politiką, kad Europos pramonė išliktų ir kad ji taptų ekonominio augimo varikliu. Tai mes turime užtikrinti, pasitelkdami įvairias dėrybas, išsiderėdami geras sąlygas, sudarydami tinkamas sutartis ir apsaugodami autorių teisės bei pramonės gaminių apsaugą. Taip mes galėsime užsitikrinti konkurencinį pranašumą, kalbėdami apie žmogiškuosius išteklius. Ir tam reikėtų būtent investicijų ir mokslinio tyrimų. pramonės gamyba sudaro labai didelį dalį eksporto ir sukūrėma ten daug darbo vietų. Tai vadinasi, pramonė yra labai svarbi mūsų ekonomikai. Mes turėtume padaryti tinkamas išvadas iš ekonominės krizės. Ir atsižvelgti į tai, kad konkurencija yra didelė visame pasaulyje. Mes turime užtikrinti tinkamas sąlygas Europos ekonomikai ir pramoniai vystytis. Europos 2020 strategijoje matome, kad yra siūlomi nauji sprendimai, kaip galima sukurti naujus pajėgumus ir e, užtikrinti investicijas į pramonę, į pramoninę bazę. Mes turime labiau atkreipti dėmesį į aukštos kvalifikacijos reikalančias darbo vietas, nes būtent taip mes užtikrinsime savo e, kaip lyderės padėti visame pasaulyje. Tai būtent e, mes turime e, perėti nuo gamybinės pramonės ir prie inovacinių politikos. No. Aniki nėra salėje. Pone Moskardinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Būtų neįsivaizduojama, kad e, šitoks sektorius, e, kuriame dirba 57 milijonai e, žmonių, kuriame atliekama daug darbo, kuriame daug pagaminama, jisai nebūtų apimas tam tikros pramoninės politikos, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas. Mes neturėsime jokios konkurencijos politikos, jeigu mes neturėsime inovatyvaus pramonės sektoriaus. Tarptautinė prekyba E, šiame kontekste atlieka labai svarbu vaidmenį. Ir e, tam reikia atitinkamų priemonių, kurios e, užtikrintų atitinkamą mūsų interesų apsaugą. Mes turime apsaugoti Europos interesus būsimose dėrybose ir taip užtikrinti mūsų darbo vietų apsaugą. Būtent taip mes įveiksime krizės pasakmes ir užtikrinsime, kad gamybos sektorius atitiks realios priekybos ir finansų e, ekonomikos reikalavimus. Ir taip neįvyks naujų krizių. Pone Janai, vieną minutę jums. Kalbėkite mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad yra labai svarbu kalbėti ir diskutuoti šią temą ir kad mes balsavome dėl šio klausimo. Žinoma, krizės nekiltų, jeigu mes neleistume joms kilti. Tačiau dar blogiau būtų, jeigu mes nepasimokytume iš tų kryžių. Ir aš manau, kad e, mes turėtume daugiau dėmesio skirti pramonės politikai ES. Ir mm, čia galiu priminti, kad e, mes prieš krizę vadovavomės klaidingais požiūriais, būtent, kad mes galime daugiau investuoti į pramonės politiką. Aš manau, kad labai svarbu, kad mes e, vis dėlto atkreipiame tinkamą dėmesį į šį sektorių. Uh, Žinoma, e, labai svarbu atkreipti dėmesį į tvarumą, į inovacijas, į būsimą pramonės politiką. E, tačiau mes palėtėme šiame pranešime į mūsų tradicinę pramonę ir labai gerai, kad mes diskutuojame šią klausimą. Keli, vieną lipto. Uh, Ponas Keli, vieną minutę. Ačiū. Aš balsavau už šį pranešimą ir Tikrai manau, kad mums jau pats laikas e, pakalbėti apie ES pramonės politiką, kadangi nėra bejonių, jog per pastaruosius metus atsilikome nuo kitų didžiųjų valstybių ir tikiuosi, kad e, ateityje bus ši situacija ištaisyta. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti susirūpinimą, vieną, kur 33 puslapyje raginama harmonizuoti įmonių mokesčius. Mano šalis tam nepritartų. Įmonių mokesčiai mums labai svarbus. Ir nu, kiekviena šalis turi nustatyti savo nu, normą. Kartais paaiškėja, kad nors oficialiai yra didelis tas mokestis, uh, tačiau iš esmės įmonės nelabai daug ką moka ir aš balsavau už šį pranešimą, nes maniau, kad jis yra geros kokybės. Ačiū dabar ponas Gsebi vieną minutę. Pirmininkė, rezoliucija kilo iš mūsų diskusijų apie ekonomiką. Ši rezoliucija turi būti palaikyta, ypač dabar, kadangi globalizacija e, kelia iššūkiai Europos pramonės politikos išlikimui. Turime pagalvoti, kaip pasiekti 2010 metų strategijos tikslus, taip pat kaip perkelti įmonės, tačiau išsaugoti darbo vietas. Šios svarbius klausimus mes aptarinėjome e, kalbėdami apie šią rezoliuciją. Ar turėtume prarasti tradicinės pramonės šakas? Nemanau me, diskusijų metu, kai kalbėjome apie mažas ir vidutinės įmonės, tai taip pat paaiškėjo. Didžiausias iššūkis yra žaliavų, žaliavos, ypač energijos sektorių. Ja, turime pagalvoti apie inovacijas ir tyrimus, taip pat apie sinergijos efektą tarp įvairių Europos politikų, pavyzdžiui, pramonės ir žemės ūkio politika ir priekybos politika. Visas jas reikia apjungti. Ačiū. Aš balsavau už šią iniciatyvą, kadangi ES turi remti pramonės politiką, atsižvelgdama į krizę, globalizaciją, taip pat spaudimą, kurį patiriame iš trečiųjų šalių. Mes turime daryti dar daugiau. Kodėl? Kad užtikrintume daugiau privačių investicijų kad skatintume privačias ir viešasias partnerystės, kad būtų sukurtos kvalifikuotos darbo vietos. Taip pat reikia pasinaudoti technologijomis ir mokslo šaltiniais, kurie yra atitinkamuose regionuose, konkurenciniais tinklais, klasteriais, kurie yra inovatyvus. Baskų regione taip yra, pavyzdžiui. Turime nepamiršti ir regionuose sukauptų žinių Jeigu visą tai įtrauktume į mūsų politiką, ji tikrai taptų daug geresnė. Paskutinis kalbėtojas, ponas Hainen, vieną minutę, tačiau jo nėra salėje. Tai reiškia, kad sesija dabar e, baigiama, o darbą pratesime po pietų trečią valandą.